Otwieram posiedzenie zawieszone w dniu 20. Taigi pradedame posėdį. Tęsame e, praėjusio mėnesio 25 dieną nutrauktą parlamento posėdį. Keletas pareiškimų, pradedant e, šio parlamento posėdį ir dėje vėl turiu jums pranešti apie pastaruoju metu.